Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Ponios ir ponai, kolegės ir kolegos, prašau visų sėstis į vietas. Norėčiau pasveikinti visus susirinkus į šios dienos klausimą. Šiandien mes sustinkame su paskirtuoju komisijos nariu atsakingu už Europos kaiminystės politiką ir dėrybas dėl ES plėtros. Sveikinu poną Johannes Han atvykus pas mus. Jums jau ši procedūra pažįstama, ne pirmą kartą joje dalyvaujate, jau esate buvęs komisarų atsakingų už regioninę plėtrą jūs rūpinatės, rūpinotės silpnesnių regionų atkūrimu ir iš dalies tai e, yra susiję ir su kaiminystės politika. E, šiandien galėsime aptarti ir keletą techninių klausimų. Visų pirma, suteiksiu žodį paskirtam komisijos nariui. Jis gali pasisakyti apie 15 minučių, paskui mūsų klausimo pabaigoje uh, gali dar kartą pasisakyti nuo 5 iki 10 minučių. Kiekvienas komiteto narys turi teisę pateikti klausimą ir kalbėti apie vieną minutę. Na, o kandidatui yra skiriama e, pusantros minutės atsakymui. Jeigu norite, per pusantras galite pateikti dar vieną papildomą klausimą ir atsakymas į tą klausimą turėtų užtrukti apie vieną minutę. Mes jau pasiekėme susitarimą dėl kalbėjimo laiko paskirstimo. Tie, kas pasisakys frakcijų vardu, galės e, pasisakyti ilgiau. Jiems yra skiriama po keturias minutės tiek klausimui, tiek atsakymui. Kadangi esame labai mandagų žmonės, tai bendradarbiaujame su Bernd Lange. ir tikrai suteikiame pakankamai laiko pasisakyti visiems. Kitiems komiteto nariams suteiksiu žodį po e, koordinatorių ir po abiejų pakomitečių pirmininkų. Mes e, suskirstame narius pagal priklausomumą frakcijai. Ir suteiksime žodį taip pat ir mažesnių frakcijų atstovams. E, dar kai ką norėčiau pridurti. Vakar stebėjau, kaip vyksta kiti klausimai ir pasakysiu štai ką. Aš labai uh, E, brutaliai jūs nutrauksiu, jeigu jūs kalbėsite per nelik ilgai, nes kitaip mes e, nesuspėsime visi pasisakyti. Yra 45 nariai, kurie nori pasisakyti. Jeigu jūs kalbėsite ilgai, tai nukentės tie kolegos, kurie yra kalbėtojų sąrašo pabaigoje. Taigi prašau sekretariato visą laiką stebėti laiką. Tikrai E, nedarykite tų įprastinių fokusų, kad štai pirmininkė dar viena paskutinė pastaba. Neapgausite manęs. Tikrai tokių dalykų čia nebus. Prašau visų laikytis disciplinos. Johannes Han tenka labai svarbus portfelis. Matome, kas vyksta Europos rytuose. Tai yra labai svarbios šalis. Taip pat e, tą patį noriu pasakyti ir apie mūsų kaimynus Europos pietuose arba į pietus nuo Europos. Ten situacija irgi neką geresnė, irgi dramatiška. Taigi Johannes Han pradės savo eiti savo pareigas labai dramatiškų laikotarpių. Junkerio komisija jau buvo pareiškusi, kad ir toliau bus dirbama su plėtros klausimais, bet dėl praktinių priežasčių nemanoma, kad bus baigtos dėrybos per šią komisijos kadenciją bent su kažkokia šalimi kandidate. Aš manau, kad mes vis dėlto turėtume ir toliau laikyti savo įsipareigojimų, pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalims. Tikrai to nereikėtų pamiršti. Dar noriu paminėti ir dėrybas su Turkija. Šių dėrybų tikslas yra narystė. Jeigu derantis dėl narystės kyla kažkokiu tai problemu, tai jas reikėtų spręsti. Mes turėtumėm nepamiršti savo strateginių interesų, dirbti atviro proceso pagrindu. Aš norėčiau uh, pono Johannes Han paprašyti tarti savo žanginių žodžius, o paskui mes galėsime pradėti